Engström pranešimas dėl bendros žankystės politikos išorės matmens, įskaitant ir žankystės sustarimus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Keturias mintės jai skiriamos, ponia Engström. Thank you, Madam Chair. And thanks Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Ypač norėčiau padėkoti ir patariamai valdybai, kuri surengė konferenciją Les Palmose. Ir jų informacija buvo labai svarbi rengiant pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad mes visi siekiame skatinti tvarą, tvarę žvejybą, būtent, kad žuvų ištekliai būtų išsaugomi tokie, kad maksimalus būtų įmanomas uh, žvejybų laimikis, ne, nekenkiant aplinkai ir ES ir už jos ribų. Ir istoriškai yra daug priežasčių leidžiančių kritikuoti žininkystės susitarimus, jie dažnai būdavo netvarūs ir netausojantis. Puiki naujiena buvo ta, kad įtraukiama į susitarimus ir žvejybos veiklą už ES vandenų ribų. Būtent e, numatomas ten tam tikros prievalės ir taisyklės. Naujas e, sustarimo su Mauritanija protokolas, dėl kurio greitai bus balsuojama parlamente, turėtų būti svarbia gairė. Ir aš norėčiau padėkoti komisijai, žinau, kad dėrybos su Mauritanija buvo labai sudėtingos ir man atrodo, kad komisiją reikia pagirti už puikiai atliktą darbą. Na, o dabar mes turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi sąlygų ir mes labai atidžiai stebėsime, kad Mauritanija laikytųsi įsipareigojimų, kad skelbtų visus susitarimus su kitomis šalimis ir privačiomis kompanijomis. Turime bendrų puikių siekių šiame pranešime, pavyzdžiui, sukurti reguliavimo sistemą e, bendro kapitalo įmonėms Bendroji žuvininkystės politika ir, ir atitinkami susitarimai turi būti galimybė teikti finansinę ir paramą trečiom šalims. ES turi vieno, suvienodinti taisyklės ir sąlygas e, dėl prieigos prie tokių vandenų. Turime skatinti kontrolės programas ir žuvininkystės tarimų tinklas turi būti naudojamas tam, kad kiti laivynai taip pat laikytųsi tų pačių tvarumo standartų. ES turi skatinti trečiasią šalis kurti reguliavimo sistemas, kalbant apie bendro kapitalo įmonės ir tokiu būdu galėtumėme užtikrinti, kad tos įmonės būtų skaidrios ir tvarios. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas laikėsi to paties tikslo, nepaisant politinių frakcijų būtent pagerinti žuvininkystės valdymą ir skaidrumą bei atitinkamus standartus. ES turi skatinti didesnius ir aukštesnius standartus, o ne mažesnius standartus tarptautinės žvejybos rytyje. Ir aš tikiuosi, kad mes bendradarbiausime tokioje pačioje puikioje dvasioje dėl naujo komisijos pasiūlymo, dėl e, žvejybos autorizavimo reglamento, dėl jo esu pranešėja ir mes per kitą Strasbūro savaitę man atrodo, pradėsime tas diskusijas. Taigi, dėkoju visiems. Okay. Thanks, and now they will catch the eye. There are... Ačiū, dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodžiu paprašė septyni nariai, visiems suteiksiu žodį. Pirmajam žodis ponai Matui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, kuris sugebėjo uh, gimus kūdikiui dar ir paruošti pranešimą. Išorės aspektas aspektas bendrosios žvejybos politikos yra labai svari. Svarbi turint omeny, kad mūsų teritorinėse vandenyse yra nepakankamai žuvų išteklių. Norime dabar sustiprinti tarptautinius susitarimus, kurie yra labai svarbus ir vystant žvejybą, ir socialinę prasme. Taip pat šis dokumentas yra labai svarbus siekiant kurti darbo vietas ir ES, ir kitose šalyse. ES pastaraisiais metais labai stipriai ženkliai pagerino e, su žuvininkystė susijusių susitarimų e, kokybę. Ir mūsų e, laivynai yra atitinkantis aukščiausius reikalavimus visame pasaulyje. Todėl reikia toliau e, sudarinėti e, sutartis, kurios būtų dar, mm, sutarimus, kurie būtų dar e, skaidresni ir dar naudingesni mūsų laivynui ir mūsų žvėjams. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Serau Santos. Senhora Presidente, senhora Comissário, antes de mais eu quero felicitar. Ačiū pirmininkė, ačiū e, ponia komisarai. Norėčiau pasveikinti pranešėją Linėją Engstrom poruošus e, pradinį darbo dokumentą ir buvo puiku, kad Europos parlamente savo iniciatyva buvo pradėtas rengti šis pranešimas. Kaip sakė Gabrielis Mato, aš visiškai pritariu, kad šis dokumentas yra praštas laiku ir tikrai labai naudingas. E, manau, kad per mažai yra kalbama apie bio įvairovę ir jos paminėjimą e, įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose. Būtent todėl aš e, balsuosiu už šį dokumentą. Ir e, taip pat e, ten yra registras tų. E, yra kalbama apie registrą laivų, kurie mm, plaukioja tarptautinėse vandenyse. Ponas Marijas. Ačiū pirmininkė. Konfliktai žuvininkistės rytyje neturi nieko bendro su valstybėmis. problemų daugiausia kyla skurstantiems Europos žvėjam, žvėjams, patirintiems iš tiesų konfliktinę situaciją su komisija stiprėja Azijos šalis, negerbiamos pagrindinės teisės, pagrindiniai principai. BŽP išorės atmuo, matmuo turėtų būti skirtas tam, kad apgintų smulkių žvėjų uh, E, interesus, e, kad būtų uždrausta ir panaikinta nelegali žvejyba, nes iš tiesų jūro ekosistemos sienų neturi, tačiau viskas bus beprasmiška, jeigu bendra politika e, netenkins poreikio, jeigu nebus uh, Um, restruktūrizuojama uh, politika tokiuose šalise kaip Graikija. Pone Bilbao Barantika, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėja. Uh, mūsų žvėjai ir mūsų laivy, laivynas uh, pasak visų tarptautinių organizacijų ir dirba geriausiai turint omenyje bio įvairovę taip pat labiausiai atsižvelgia į trečiųjų šalių e, susitarimus. Mes e, galime e, skatinti skaidrumą, konkurencingumą ir taip toliau, bet mūsų pagrindinis tikslas ir toliau turi būti susitarimų politika, kuri davė gerų rezultatų mes turime dėrėtis, kai mes e, derimės ir tripčiame vietoje, tai mūsų vietą užima kitų šalių laivynai, kurie dirba pagal visiškai kitus standartus, daug prastesnius standartus. Todėl e, prašau e, paremti sektorių, kuris dirba tikrai puikiai. Būtent todėl aš palaikau šį pranešimą ir jame numatytas priemonės. Ponas Ferrera. Ačiū pirmininkė. Komisijos narė BŽP išorės matmuo iš tiesų yra labai prieštaringas dalykas, čia daug trūkumų, lygiai taip pat kaip ir su vidiniu matmeniu, mes labai kritiškai vertiname šitą politikos rezultatus. E, įgyvendinant žvejybos partnerystės susitarimus, nors ten tos partnerystės labai nedaug, iš tiesų apsiribuojama tik tai finansiniais e, sandoriais, e, skirtais išsi besivystančiom šalim siekiant išnaudoti jūrų išteklių. Daugelį atvejų tai vyksta dešimtmečius iš tiesų iš tų šalių atimama ta papildoma vertė, kurią jos galėtų gauti, jeigu jos pačios naudotų savo išteklius. Jos negali vystytis, negali tinkamai vystytis nepriklausomai, suvereniai. Dėl, šito, dėl šitų sutarimų turime pripažinti, kad šioje srityje ES išorės politika yra visiškai nevykusi. Reikia esminių pokyčių BŽP išorės matmens reikia susitelkti į socialinį ekonominį vystimąsi, kuris būtų. Panas Polčiak. Ja bych na okraj savo vystupį. Ačiū, germa pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Čekijos Respublika gali pasinaudoti žvejybos fondų. Tai yra e, pirmas atvej, toks atvejis. E, pirmą kartą yra kalbama apie šią temą. 2012 metais mes priėmėme pranešimą, kuriame, kurio 12 punkte buvo kalbama apie tai, kad žvejybos politika turėtų e, būti e, žvejybos galimybių trečiosios šalise ieškojimas. Pirmin, mūsų pirmininkas mano, kad mūsų laivynas galėtų dirbti trečiųjų šalių vandenyse, kurios, kuriuose yra taikomi kiti kriterijai negu Europos Sąjungoje. Taigi mes turime pirmiausia pagalvoti, kiek mūsų pozicija, pozicija turi įtakos kitų poziciją. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ES susitarimai su trečiosiomis šalimis, kurios dažniausiai yra besivystančios šalys, yra labai naudingi toms šalim. Ypač ten, kur kalbama apie mažai išsivyščiusią žvejybą. Ir mes ten, kaip ES, investuojame ir būtent tada jie gali atnaujinti savo laivyną E, Mauritanijoje, Marokė ar kitur, tai puikus pavyzdžiai, kaip yra bendradarbiavama ir pradedama dirbti pagal ES standartus. Nesvarbu, ar melinasis tunas yra žvejojamas Indijoje, ar kažkur tai Ramėme vandenyje, ar Atlanto vandenyje. Nesvarbu. Svarbiausia, kad mes visur galėtumėm kovoti su nelegale žvejyba. Ir kad galėtumėm matyti, kurios šalis nesilaiko tarptautinių susitarimų. E, ir kur mūsų laivynas žvejoja. Taigi manau, kad padaryta gera pradžia ir dabar galima e, šią politiką gerai kombinuoti taip pat ir su plėtros ir vystimosi politika ir man atrodo, kad tai yra be galo svarbu. Žvejyba yra gerai, bet reikia žvejoti pagal tam, tikras, pagal tam tikrus standartus ir mes turime stebėti taip pat ir per savo e, satelitinę sistemą Galilėjo. Mūsų visi laivai turi savo identifikavimo sistemą ir man atrodo, kad tie abejo, tos abejonės, kurios buvo išsakytos, man atrodo, nepagrystos, ponė Engstrom, sveikinu, tai yra puikus pranešimas. Dėkoju. Ačiū, suteiksiu žodį komisijos nariui Velai. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Pirmiausia, labai vertiname savalaikį pranešimą dėl žemdystės politikos išorinio matmens. Ji parengė pranešėją panengstram. Aš irgi norėčiau jai padėkoti. Pranešimo rekomendacijos yra susijusios ir su Europos komisijos politika. Yra pripažįstama, kad tausojantis žuvininkystės partnerystės susitarimai, kurie prisideda prie tausojančio ir tvaraus tausančios ir tvaros žvejybos šalyse partnerėse taipogi. Aš sutinku, kad tai yra pasaulinio vandeninų valdymo sistemos dalis, tokie susitarimai. Ir tartutiniu mastu per tuos sutarimus reikia nustatyti tam tikrus standartus ir siekti atitinkamų tikslų, ypatingai maisto saugumo srityje. Mes turime padėti besivystančioms valstybėms valdyti išteklius tvariau. Tokiu būdu galime teikti sveiką maistą ir užtikrinti pakrančių bendruomenių gyvybingumą. Sveikinu tai, kad žankystės partnerystės susitarimas, sveikinu tai, kad pranešime kalbame, kad tokie sutarimai yra svarbus dalykas, kalbant apie partnerystę ir komercinį aspektą, būtent, kad skatinamas tvarumas, skaidrumas tokiais susitarimais bei atskaitomybė. Ir aš taip pat pritariu jūsų tikslui užtikrinti, kad dar labiau dėrėtų uh, žuvininkystė, priekybos bei aplinkosaugos politika bei vystomo, vystomo bendradarbiavimo politika. Ir aš sutinku, kad, kaip teisingai paminėta ir auditorumo ataskaitoje, kad galima siekti tolesnių patobulinimų. Tas pasakytina, pavyzdžiui, apie šakinės paramos politiką. Tai jau yra veiksminga priemonė remiant trečių šalių partnerės užsimti tvarę žuvininkystę ir kovoti su nelegale ir nedeklaruojama žvejyba. Mes taip pat skatiname šakinės paramos įsisavinimą geresnį ir kad tai dėlėtų su kitomis politikos rytėmis bei regioninio bendradarbiavimo tikslais. Kai, kurie, kai kurios pranešimo rekomendacijos įtrauktos į mano nesiniai patiktą pasiūlymą dėl tvaraus išorės laivyno valdymo uh, ir aš norėčiau patobulinti dabartinę sistemą, išplėsti jos taikymo sritį, atsižiūrint tas situacijas, kai jungtinių kai ES laivynai žvejoja už ES vaidmenų pagal taip vadinamasias privačiasias licencijas. Taip pat norėčiau užkirsti kelią piknaudžiavimu, kai yra keičiama laivo vėliava. Ir tokios priemonės turėtų pagerinti skaidrumą ir reikšti tolesnį žingsnį skatinant uh, vandeninų val, geresnį valdymą, kur ES vaidina svarbu vaidmenį. Taigi aš laukiu tolesnės jūsų paramos mano pateiktam pasiūlymui ir galiausiai norėčiau trumpai pakalbėti apie regionės žvejybos žankystės valdymo organizacijas. Mes suinteresuoti kurti tokias institucijas, kur yra dalyjamasi ištekliais ir mes norime sustiprinti jau veikiančias tokias organizacijas. Mes norime paskatinti tokių organizacijų geres, geresnius veiklos rezultatus pastaraisiais metais, ber, per, be kitako, ir finansinius įnašus. Mes ir toliau sieksime skatinti mokslo pasiekimus, atitikties reikalavimus, geografiniai atotrukiai, tokie, kurie matomi Arkties vandenyne turėtų būti užpildyti, numatant tinkamą valdymo sistemą, patariamosios valdybos, tokios kaip žuvininkistės komitetas e, rytų ir centrinio Atlanto vandenino zonoje turėtų būti sprendimus priimančios institucijos, tačiau mes vieni to nepasieksime, dėl to nuo pat įgaliojimų ir darbo pradžios aš kreipiausi įvairius svarbius veikėjus tam, kad žunkistės valdymas būtų sustiprintas. Pranešėja pritarė aiškesnėms nuostatoms dėl bendro kapitalo įmonių ir komisija numato, siūlo numatyti specifines sąlygas naujame savo pasiūlyme dėl išorės laivyno valdymo. Dabar dėl to pasiūlymo yra deramasi ir tokiu būdu bus padidintas skaidrumas ir sumažinamos e, piknaudžiavimo galimybės. Aš pasinaudosiu galimybę ir pasakysiu, kad komisija yra pasiryžusi skatinti geresnį žuvinkystės valdymo pasaulyje, tai yra esminis vandeninų valdymo elementas. Mes sieksime e, jungtinių tautų ir FAO lygmenių numatyti teisinį reikiamą pagrindą, regioninių pagrindų žuvinkystės valdymo organizacijos veiks, o dvišalių pagrindų tvarūs žuvinkystės partnerystės susitarimai su pagrindiniais partneriais tam, kad ištekliai būtų tvarkomi kiek įmanoma geriau ir skaidriau. Norėčiau padėkoti parlamentui už paramą ir laukiu tolesnio mūsų darbo puikioje bendradarbiavimo dvasioje. Dėkoju e, ir jums, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui, diskusijas baigiame, balsuosime rytoj. Toliau pagal darbos varkę yra numatytos vienos minutės kalbos. Pirmiausia, žodį norėčiau